dėl jūsų pranešimo rytoj. O dabar pereikim prie kito darbo tvarkės punkto komisijos pranešimo apie tinkamą informatorių ir žurnalistų apsaugą, kai jie e, dalyvauja kovoje su mokesčių vengimu ir sukčiavimu. Ir dabar mes turim komisijos narę Verą Jaurovą. Jums, gerbimieji parlamento nariai, ponios ir poniai žodžio laisvė yra labai svarbi žurnalistams ir kitiems asmenims dirbantiems žiniasklaidoje. Jie laisvai mm, turėtų e, galėti kritikuoti padėtį, e, nesibaimindami represijų. Tai yra tokia universali laisvė. Aišku, tam tikrais atvejais galima riboti žodžio laisvę, tačiau tokie ribojimai turi būti proporcingi. Kitais žodžiais tariant, apribojimai turi būti tik tai reikalui esant, jie būtų tinkami ir jie neturėtų būti perdėti, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybės. Ir todėl reikėtų numatyti tinkamą, suderintą informatorių apsaugą. Dabar e, informatorių apsaugos nuostatos galioja, sakykime, konkurencijos teisėje, ar e, piknaudžiavimo rinką reglamentuose, finansų rinkos reglamentuose. Kai nėra Europos teisės akto, tai pačios tada valstybės narės gali reglamentuoti šį klausimą, laikydamosi e, atitinkamų nacionalinių įstatymų kartu Europos pagrindinių teisų konvencijos uh, E, nuostatų. Pirmininkas. Labai ačiū, komisarė. Dabar frakcijų vardu kalbės e, pirmiausia Romana Toms EPP vardu. Labai ačiū pirmininkė už tai, kad suteikėt žodį. Mes visi sutinkam, kad mokesčių sukčiavimas ir mokes, mokestinis sukčiavimas ir vengimas yra rimta problema iš tikrųjų tai e, nuo to kenčia gyvenimo e, standartai. Ir mes turėtume kovoti su, su tuo reiškiniu visom galimom priemonėm. Pirmiausia, turėtume užtikrinti saugius debesis inter, internete, per kuriuos būtų galima pasiūsti informaciją apie tokius vengimo ir sukčiavimo atvejus. Kita vertus, čia šiuo atveju susidurėm su pirmiausia teisinio pobūdžio problemomis, kadangi kalbam apie labai delikačią sritį. E, turėtume mąstyti apie asmenų teikiančių informaciją anonimiškumą ir kartu apie duomenų apsaugą. Tačiau, kai bus priimami sprendimai ateityje šiuo klausimu, mes e, parlamentas e, turėtume pasinaudoti savo kaip bendro sprendimo procedūros e, autoriaus prerogatyvomis. Dabar. Komisijon zuzustimmen. Jawohl. Ačiū, pirmininkė. Mes, žinoma, galime pritarti komisijai dėl to, kad reikia specialių taisyklių šioje srityje. Ir taip pat tiesa, kad valstybės narės turi tas taisyklės sukurti. Tačiau kalbėkime rimtai, argi kas nors iš jūsų mano, kad pačios valstybės narės sukurs subalansuotus teisės aktus, kurie užpildys spragą tarp teisės į konfidencialumą ir teisės visuomenės teisės gauti informaciją. Ar tai iš tikrųjų bus palikta vien valstybių narių kompetencijai? Tai pasmerkta žlugti. Ir todėl komisija turi elgtis drąsiai. Ir dėl to svarbu, kad mes pažvelgtume į problemos mastą. Socialiai jie yra be galo svarbi. Taigi, svarbu, kad nebūtų e, sankcijų numatyta už viešo intereso gynimą. Komisija yra sutarčių saugotoje ir todėl ji privalo užtikrinti, kad mes galėtume išsaugoti tas teisės, kurios buvo taip sunkiai iškovotos. Todėl tikiuosi, kad komisija imsis drąsių žingsnių. Dėkuoju. Dabar liberalų frakcijos vardu Marian Harkin. Dėkuoju, pirmininkė. Parlamento grupė dėl sažiningumo ir skaidrumo e, pradės savo darbą rytoj. Ir tikiuosi, kad tai bus priemonė vykdyti kampaniją mm, Europos masto dėl informatorių apsaugos. E, Europos ombudsmenas pradėjo e, prašyti mūsų pakeisti šią kultūrą ir pašalinti sukčiavimą iš Europos institucijų. Ir kad čia informatoriai yra labai svarbus, nes jie atkreipia dėmesį bet iš devinių tik du tinkamai reagavo į ombudsmeno e, raginimą priimti taisyklės. Tiek Europos komisija ir Europos audito rūmai įgyvenino politikas, kaip rimtai atsižvelgti informatorių iškeltas problemas. Kai dėl e, informa, informacijos apie infor, informatorius nutekinimą, man įdomu, ką čia pasakys komisaras. Bet e, tai yra valstybių narių kompetencija, o ne Europos Sąjungos. Žinau tai, bet ar komisija nieko neturi pasakyti šiuo klausimu? Dėl LoxLeaks e, informatorių šiame parlamente atsirado mokesčių komitetas. Visą laiką, bet ypač krizės metu piliečiai nori, kad e, mokesčių sistema būtų skaidri ir lygiateisiška. Jie nori žinoti, kad jų vyriausybės ir Europos Sąjunga bando užtikrinti mokesčių sažiningumą. Kaip minėjau, reikia keisti mūsų kultūrą, nes kitaip netinkamas elgesys visose ligmenyse, aukštose ir žemuose bus nekontroliuojamas. Mano nuomonė, didžiausias atgrasimas nuo piknaudžiavimo ir sukčiavimo yra baime būti sugautam. Tačiau jeigu piktadariai jausis saugus, žinodami, kad tie, kas gali apie juos pranešti, tikriausiai tylės, tuomet ir toliau tęs savo nedorą veiklą. Komisarė, mes turime panagrinėti veiksmų Europos lygmenių galimybę. Ačiū. Ar ga, priimate e, mėlyną kortelį iš kolegės Negreskų? Prašom, ponė Negreskų. Aš pritariu tam, ką pasakėte ir taip pat manau, kad reikia ginti informatorius nuo tų, kas sukčiauja mokesčių srityje. O ką manote apie tuos, kas sukčiauja ir rodo į kitus? Ar juos taip pat turėtume saugoti? Aš ne visai supratau klausimą. Man atrodo, kad e, manęs klausti, klausė, klausė, kas, jeigu patys e, e pažeidėjai e, tada praneša apie kitus. Bet tokiu atveju tai turėtų būti, jie susimokėti ir už savo padarytą nusižengimą. Atsiprašau, sako kalbėtojo kolegos, ar teisingai supratau, nežinau. Galbūt vėliau galime tai patikslinti. Dabar e, žaliųjų, e, dabar GUE e frakcijos vardu Fabio Demasi. Ačiū, pirmininkė. Mūsų frakcija prašė, kad būtų šis klausimas įtrauktas į darbo atvarkį ir džiaugiuosi, kad vyksta tokia gyva diskusija. Eduard Peron buvo pripažintas trečiųjų asmenų Luksemburgė dėl mm, pažeidimų ir jo ir kitų informatorių dėka sužinojome apie šios pažeidimus. Turime pripažinti, kad Luksemburgas pažeidinėja žmogaus teisų konvenciją ir žiniasklaidos teisę. Mokesčių mokėtojai praranda kasmet milijardą eurų dėl mokesčių sukčiavimo ir sąžiningi žmonės lieka kvailių vietoje. Taigi, kas galėtų tai paneigti. Labai svarbu, kad informatoriai būtų tinkamai apsaugoti, nes jie rūpinasi viešojo interesu. Ponas Junkeris buvo atsakingas Luksemburgė už šios teisės aktus ir aš norėčiau, kad komisija pasmerktų tokių žurnalistų persekiojimą Luksemburgė ir reikėtų rūpintis sąžiningų žmonių apsaugonę nusikaltelių. Dėkoju ponui Demasi, dėkoju, kad laikėtės kalbėjimo laiko ir toliau žaliųjų vardu Eva Žoli. Vieną minutę. Pirmininkė, ponė komisarė. Balandžio 23 dieną Eduardas Peran, žurnalistas, kuris, kuris pranešė apie LuxLeaks E, buvo teisiamas Luksemburgė. Jis e, buvo teisiamas už savo verslo paslapčių atskleidimą. Tai yra demokratijos pažeidimas. Jis juk atskleidė e, sistemos netobulumą. Ir kalbant apie uh, E, darbo teisę ir finansų teisingumo e, reikalus. Žurnalisto teisės yra e, labai svarbios, reikia kalbėti apie skaidrumą. Europos Sąjunga turi pasirinkti tarp skaidrumo ir, pas, ir, ir konfidencialumo. Antoine Deltour ir Eduard Peran atvejai yra, nepa, yra smerktini. Mes turime, turėjome juos saugoti. Ir negalima, negalima pasmerkti bendrojo viešojo intereso jo paukoti kelių žmonių interesui. Mes žinome lobistus ir jų klientus. Ir naujoji komisija ir naujasis komisaras turėtų e, nauja šviesa nušviesti buvusios komisijos e, veiklos e, modelius. Ačiū toliau FDD frakcijos vardu Marko Dzanį. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Šį vakarą šioje salėje mes atarinėjame kovą su mokestiniu sučiavimu ir mokesčių vengimu, tačiau mes ir mes netgi įkūrėme dedikuotą komitetą. Visą tai informatorių ir žurnalistų darbo dėka. Jie visiškai teisėtai e, paviešina korumpuotą praktiką ir todėl mes turime e, juos, jiems užtikrinti apsaugą, ypač tiems, kurie nušvečia nesažinga konkurencija, ypač mokesčių srityje. Turi būti tam tikros garantijos e, tokiems žmonėms kartu su tais, kurie nori paviešinti visus e, esamos sistemos trūkumus. E, jie yeah turime ES nusikaltelių, kurie didesnius nusikaltimus yra įvykdę. Neišmeskime iš akių svarbiausio tikslo, tai yra užbaigti su mokestiniu e, sukčiavimu ir todėl reikia tiems informatoriams užtikrinti tinkamą apsaugą. Ačiū. Toliau e, ponas Mono nepriklausomųjų vardu. Vieną minutę. Pone komisarė, E, informatoriai, kurie teikia informaciją apie įvairius sklandus nuo HSBC iki e, Luksemburgo atveju. Niekas nieko apie tai nebūtų žinoję. Turime apsaugoti tuos, kurie savo drąsos e, dėka paviešina tuos neteisėtus veiksmus ir tokiu būdu gina viešą interesą. Jų, jie turėtų būti apsaugoti, mes turime kovoti su korupcija politi politikos e, e, lygmenių taip pat reikia pasakyti prieš ir neteisėtą migraciją. Turime gerbti privato gyvenimą, negalime skatinti e, nesveiko šnipinėjimo taip pat. Taip pat reikia kovoti su tomis finansų institucijomis, kurios e, padeda sukčiautojams, kaip matosi iš Luksemburgo skandalo. ES turi būti nuosekli tuose veiksmuose ir tuomet e, e, Nacionalinis frontas palaikys tokius, tokias pastangas apsaugoti informatorius. Ačiū toliau, panas Radev. Ačiū. Pirmininkė kolegos. Interneto puslapio sukūrimas, kuriame būtų galima teikti informaciją e, mokesčių komitetui, yra rizginga iniciatyva, kuri neduos laukiamą rezultatą. Tai yra dėl įvairių priežasčių. Pirmiausia, pirmiausia, galima pasinaudoti tuo svedinėjant sąskaitas, todėl svarbu suprasti, kad e, reikės e, toliau užsimti tyrimais dėl tokio interneto puslapio turinio. Taip pat e, čia reikia ir teisinės operacijos vertinimo. Mes negalime užsimti tokią sistemą, negalime uh, gauti tokias apsaugos, kokią gali gauti žurnalistai. Trečia, saugių internetinių duomenų bazių sukūrimas gali sukurti precedentą. Aš manau, kad e, specialusis mokesčių komitetas ir parlamento e, teisinė taryba sako, negalime kurti tokio e, puslapio. Ačiū toliau, ponia Gomeš. Dauguma ES narių nesuteikia tinkamos apsaugos informatoriams, kurie teikia informaciją apie korupciją ir kitus nusikaltimus. Todėl įsteigėme, e, buvome įsteigę e, nusikaltimų komitetą. Dabar turėsime aiškiai kalbėti apie informatorių apsaugą viešame ir privačiame sektorėje. neprimtina, kad viena iš e, ES steigėjų valstybių patraukia, e, įkalina žurnalistus, e, jeigu jie parašo apie mokesčių vengimą, kuris vyko metų metais Luksemburgė. Viešasis interesas taip yra pažeidžiamas, nes pažeidžiama teisė informacija. Infor, teigiama, kad informuoti iš piliečius apie neteisėtą praktiką yra neteisėta. Mes turėjome pasiremti komisijos pasiūlymais dėl keitimos informaciją apie mokesčius tarp valstybių narių. Turėčiau, kad e, Luksemburgas parodytų sveiką protą ir panaikintų tos kaltinimus žurnalistams. Ačiū. Toliau viena minutė Marizai Matijas. Ačiū pirmininkė. E, ši diskusija vyksta e, kalbant apie labai konkretų atvejį. Ponas Žeraras paskelbė informaciją apie Luksemburgo mokesnį sukčiavimą ir dėl to buvo apkaltinęs nusikaltimais. E, jo pateikta informacija buvo tokia svarbi, kad Europos parlamentas įsteigė specialų mokesčių komitetą. Ir e, kaltinimų suolė turėtų būti panas Junkeris, o ne panas Bernaras. Asmo, kuris yra teisimamas, e, buvo tas asmo, kuris padėjo piliečiams. O žmogus pažeidė e, piliečių interesus pirmininkauja komisijai. Situacija aiški, neveltui E, Europos piliečiai nepasitikė Europos institucijomis, nes e, nieko nedaroma apsaugoti žmonėms. Toks signalas siunčiamas būtent e, verčia žmonės nepasitikėti institucijomis. Turėtume saugoti informatorius, o ne sulinti juos į kaltinamųjų suolą. Ačiū, turiu vieną minutę Šonui Keliu. Ačiū, ponė pirminkė. Man malonu kalbėti šią svarbę temą. Sportą būtent teisėjas pučia švilpuką ir kaip informatoriai, kaip informatorius, teisėjas nėra mėgstamas, tačiau yra gerbiamas ir yra būtinas. Tas pats pasakytina apie informatorius, kurie veikia vedami viešo intereso, nes jiems reikia didelės drąsos išriškinant e, nusikaltimus susijusius su mokestiniais pažeidimais, mokesčių vengimu. Iš tikrųjų, tos didžiulės įmonės e, labai tinkamai, labai, labai gudriai vengia tų mokesčių. Vertama, kad prarandame apie trilijoną dėl neteisėtų e, mokestinių veiksmų. Todėl informatoriai nusipelnas, nes be jų mes negalėtume uh, panaikinti šių didžiulių e, blogybių. Ačiū. We now come to the catch the eye um, period. Dabar prieėm prie spontaniškų pasisakymų ir pirmoji kalbės, pirmasis kalbės ponas Spies. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, Mes suprantam, kad mokesčių, mokestinis sukčiavimas ir mokesčių vengimas yra e, antivisuomeniški veiksmai. Ir žurnalistai tyriantis tokius atvejus neturėtų būti traukiami atsakomybėn teism, prieš, stoti prieš teismus, nes e, ir vėlgi konkrečiai ne, ne, ne, tiesiog nepateisinamas aktas, kai liuksliks atvejus atskleidė žurnalistas, dabar turi stoti prieš teismą. Tai, kas vyksta dabar Luksemburgė, neteisėta, neprimtina ir tai prieštarauja Europos žmogaus teisų konvencijos nuostatoms. Tad mes prieš e, būtent tokį reiškinį, nes čia e, tai rodoma, kad pažeidžiamo žodžio laisvė. Ačiū. Toliau Migelis Migės. Viena minutė. Taip, kai kalbam apie mokestinį sukčiavimą, mokesčių vengimą, apie tai e, rašo žiniasklaida. Bet čia iš tikrųjų e, vėlgi kaltinimai metami prieš kapitalistinę sistemą, kuri puva iš vidaus. O tai, kad mes dabar kalbam apie informatorių ir žurnalistų apsaugą, rodo, kad e, e, teis, teisminės institucijos ir apskritai kontrolės grandis šiaip jau nepasiteisina. Nes dabar, kai žurnalistas e, šiaip jau traukiamas teismam, jam grėsia penkerių metų laisvės e, atėmimo bausmė, tai vėlgi rodo, kad e, šiaip jau tiesiog pakertamos mūsų esminės vertybės. Labai ačiū, daugiau nematau kitų norinčių spontaniškai pasisakyti ir todėl vėl suteikiu žodį komisijos atstoviai poniai Jaurovai. Ponios ir ponai, labai ačiū už diskusiją. Nenorėčiau sudaryti įspūdžio, tarsi komisija nieko nenorėtų daryti. Priminsiu, mes turim prieėmę keletą teisės aktų, kuriuose numatyta informatorių apsauga. Dabar čia buvo pasakyta, kad reikėtų gerbti informatorius, nes jie atlieka labai svarbu visuomeniai, demokratijai mums visiems vaidmenį. Todėl mes turėtume juos saugoti. O aš jau sakiau anksčiau, tai turėtų būti daugiausia daroma nacionaliniais įstatymais. Kalbant apie ES lygį, tai jau paminėjau, kad apsaugos e, klausimai numatyti piknaudžiavimo rinka, rinkomis direktyvoje. Buvo paminėta duomenų apsauga, tai tą progą norėčiau pranešti. E, Jums, kad 29 straipsnio darbo grupė jau yra parengusi gairės valstybėms narėms, kaip šios e, turėtų saugoti informatorius duomenų apsaugos perspe, iš perspektyvos. Bet to galėčiau paminėti ir praeisiais metais gruodžio mėnesį priimtą e, pinigų plovimo direktyvą vadinamąją. Ten joje irgi numatyti to numatyta nuostatų, e, vėlgi dėl apsaugos e, tų, e, kai įtariama tam, tikromis, tam tikrais nešvariais finansiniais sandoriais. Dėl žurnalisto pranešusio apie LuxLeaks atvejį, tai suprantat, kad, valstybė, kad komisija negali kištis į valstybių narių kompetenciją. Toks yra faktas, Vis dėlto mes imamės reikiamų priemonių, didindami tam tikrų mokestinių potvarkių skaidrumą ir kartu imamės prevencinių priemonių tam, kad būtų galima deramiau kovoti su mokestiniu sukčiavimu ir vengimu. Na, o kad geriau apsaugotume informatorius ES lygių, tai geriau naudosim, naudosimės priemonėmis, apie kurias visuomeniai kalbėsim labai skaidriai ir kartu aiškinsim jų naudą mokesčių srityje. Komisija jau žengia pirmą žingsnį, tai valstybių narių pranešimai, kurie bus suvesti į centrinį registrą ir iš jo bus matyti kokie mokestiniai potvarkiai, kur priimami. Kitas žingsnis bus ataskaitos pagal atskiras e, valstybės narės, e, konkrečių pačių įmonių pranešimų atveju ir po to tada keletą mėnesių vertinsim padėtį, norėdami įsitikinti, ar numatoma priemonė pati tinkamiausia tam, kad būtų galima pasiekti tikslo ir skaidrumo. Tad manyčiau, tie prevenciniai žingsniai mums irgi padės kovoti su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių vengimu kartu su tokia priemonė, kokia yra informatorių apsauga, kuri bus reglamentuojama ir reglamentuojama valstybių narių lygių. Tad tikiuosi visą tai padės išspręsti problemas. Labai ačiū. Pirmininkas, labai ačiū.